vasario 11 dieną ir dabar e, darbą tęsime. Europos tarybos pirmininkė, ponė Van Rompuy, sveiki atvykę pirmąjį kartą į mūsų plenarinių posėdžių salę. Dar kartą sveikiname Jūs pas mus atvykusi. Mums prireikė 15 minučių, kad e, susėstumėme visi ir padėtume darbą. Ir pirmiausia, noriu dar, dar pasveikinti atvykusį ir pirmininką poną Baroso. Per pastarosius penkerius metus gan dažnai čia sėdėdavote, taigi tikrai nėra jums tai pirmasis kartas. Ponios ir ponai, pradžiai keletas pranešimų. Didžiai apgailestaudamas turiu Jūs informuoti, kad e, prie Briuselio įvykusioje traukinių katastrofoje